laipsnių. O kol kas šį klausimą ir toliau e, kelsime bendradarbiaudami ir bendraudami su Malazijos valdžios institucijomis. Ačiū. Ačiū komisijos nariui Piebalkui. Šeši rezoliucijų projektai pateikti. B7079-2010, B7070-2010, B7071-2010, B7018-2010, 0727 ir 0729. Diskusijos baigtos, balsuosime kiek vėliau šiandien. Ir dabar kitas klausimas. Ugandos atvejis, Bahati įstatymas ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transeksualų diskriminacija. Pirmiausia, viena iš autorių pasisakys kolegė Dekaiser pusantros minutės. E, pirmininkė, komisarė, lygiai prieš metus mes balsavome dėl rezoliucijos, dėl e, gėjų, lesbiečių teisių ir barati e, teisės akto. Kodėl grįžtama vėl su beveik tokia pat rezoliucija? Pirmiausia, E, evangelistinis judėjimas, kuris palaiko bagati teisės aktą, nenuleido rankų ir toliau persekioja e, gėjus ir lesbijėtės e, Ugandoje spalį, lapkritį Ugandos e, laikraštis Rolling Stone paskelbė asmenų, kurie, manoma, yra homoseksualai pavardės. Iškart tie žmonės pradėti persekioti, jiems e, pradėta kenkti. Konstitucinis teismas Ugandos priemė nutarti, kad laikraštis turi, būti, e, laikinai, turi laikinai nutraukti savo veiklą. Dabar tik tai 13 šalių yra nebaudžiama už homoseksualumą. E, kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Sudane, e, Mauritanijoje, Šiaurinėje Nigerijoje, dar baudžiama mirtimi už homoseksualumą. Aš dar pasakysiu, kad visai neseniai e, buvo paskelbta deklaracija kurioje kalbama apie homoseksualų problemas, tačiau sakoma, kad e, žmogaus teisės yra universalios ir mes norime, kad tos universalios teisės būtų e, gerbiamos visur. Ačiū dabar ponas Stanokas. Pirmininkė, e, Afrikoje vyrauja socialinis konservatyvizmas. Homoseksualai dažnai jaučiasi už įstatymo ribų. E, ir įvairios pastangos pakeisti padėtį neduoda rezultatų, ypač jeigu tai vakarietiškos nevyriausybinės organizacijos e, mes turime siekti, kad Afrika siektų plėtoti naujas vertybės ir negalime niekai pateisinti homofobijos egzistuojančios daugelie Afrikos dalių. Labai liūdna, kad e, vyriausybė ir žiniasklaidos rūporai dar palaiko tokius e, požiūrius. E, teisės e, aktų leidėjai kartais siūlo įstatymus, kur siūloma homoseksualus bausti mirties bausme. Aš kaip ir mano konservatorių reformistų frakcija atmetu pasiūlymus priimti tokį įstatymą ir raginu Ugandos prezidentą vetuoti šį įstatymą. Ugandoje dauguma gyventojų gyvena už mažiau kaip dolerį per dieną, taigi teisės aktų leidėjai galbūt galėtų rasti kitos naudingesnės veiklos, negu kad priminėti statymus, kurie baudžia homoseksualus. Dėkoju kolegai Tenokui ir toliau. E minutė kolegai Šakė. Vadinamasis anti, prieš antihomoseksualinis įstatymas Ugandoje numato arba netgi ir minties bausmę arba ilgalaikį kalinimą. ES griežtai smerkė šį įstatymą ir mes neprimetame savo vertybių kitoms šalims ir kaip kas sako, bandydamas ats, išvengti atsakomybės už uh, Um, žmogaus teisų pažeidimus. E, na ir spalio ir, gru, ir lapkričio mėnesį publikacijos laikraštė Rolling Stones pabrėžė ir išryškino tą homofobišką aplinką ir baimės aplinką. Buvo paviešintas homoseksualių žmonių sąrašas ir kai kurie iš tų asmenų buvo um, um, Užpulti 38 valstybių Afrikoje homoseksualumas laikomas e, nusikalstama veika. Ugandos vyriausybė valdžios institucijos privalo laikytis e, tarptautinės teisės ir žmogaus teisų reikalam pagal kotonų susitarimą, o taip pat ir ES ir Europos taryba turi pasinaudoti visomis turimis priemonėmis, kad nebūtų diskriminuojami ir persikimi LGBT žmonės. Dėkoju ir dabar Romeva Irueda. Beidi Bahadi Ugandos parlamente siūlomame įstatymė teigiama, kad homoseksualiniai veiksmai turėtų būti uh, E, baudžiami laisvės atimimo bausmėmis nuo 7 iki metų iki, gimt, iki gyvos galvos ar net mirties bausme. Pa, nepamirškime, kad tik 13 Afrikos šalių homoseksualumas laikomas teisėtų, o 38 valstybėse homoseksualumas laikomas e, nusikalstama veika, kai tarpo Mauritanijoje, Sudanė, o taip pat Nigerijoje e, e, už homoseksualumą baudžiama mirties bausme. Todėl dar sėkiai turime pat, pat, pakartoti dar sėki, kad e, homoseksualumas kaip ar seksualinė orientacija yra asmenis pasirinkimas. Tai yra žmogaus teisė, yra įtvirtinta tarptautinė teisėje. Tai yra kaip laisvės pasirinkimo teisė. Todėl turime užkirsti, bet kolime, bet, užkirsti kelią bet kokiam bandymui, e, kur, kiršyti ir kursyti prieš kokią nors mažumą, įskaitant seksualinę. Ir Uganda yra saistoma tarptautinės teisės ir kotonų susitarimų. Todėl raginame komisiją ir tarybą bei išorės veiksmų tarnybą pasinaudoti turimomis priemonės tam, kad žmonės, e, homoseksualai, transseksualai, biseksualai, lesbietės galėtų pasinaudoti pasinaudoti pilnai, pilnai savo žmogus teisėmis. Ačiū. Dėkoju kolegai Romevai Rueda ir dabar vieną minutę kolegai Kačmarekė. Dėkoju, pirmininkė, ponės ir ponai. Diskriminavimas dėl seksualinės orientacijos turėtų būti uždraustas. Tai labai rimta problema Ugandoje. Uganda remia daug šalių Uganda smerkia daug šalių, kurios nenori, kad vakarų šalis darytų joms spaudimą. Pone De Kaiser kalbėjo apie vieną problemos aspektą. Mes turime apie pagrindinį žmogus teisų aspektą, bet dauguma Afrikos šalių ginčiasi dėl to. Uh, E, dėl to afrikiečiai paprasčiausiai mūsų neklauso, kai mes apie tai kalbame. Jas, mes sakome, kalbame apie pagrindinės teisės, o jie sako, nesikiškite į mūsų vidaus reikalus. Daug šalių taiko mirties bausmę už e, homoseksualius santykius. Turime priešintis tokiai praktikai atitinkamiems įstatymams ir tarti svarų žodį dėl to. Dėkoju dabar, ponė Veržė, dvi minutės kalbės. Uganda yra viena iš Afrikos šalių, kur homoseksualumas yra, kur už homoseksualumą e, baudžiama fundamentalistai, evangelikai, E, iš JAV, su kuriais yra artimas e, Ugandos prezidentas, e, ėmėsi tikro kryžiaus žygio prieš juos. Krikščionys vis tik tai susivienijo kai kurie prieš tokį elgesį. Jie smerkia tai, kas vyksta šalyje yra e, religijos lyderių, kurie pasisako prieš tokį įstatymą. Ir vienam kunigui yra e, uždrausta eiti savo pareigas dėl to. Rolling Stone e, laikraštis, kuris neturi jokio ryšio su kitu Rolling Stone žurnalu paskelbė sąrašą žmonių, kurie, kaip įtariama, yra homoseksualūs. Dabar laikraščio veikla yra sustabdyta, tačiau jau buvo padėti pagrindai e, tragedijai tuo straipsniu. E, reikia, kad ši šalis imtųsi e, gerbti pagrindinės vertybės E, šalyje gyvena 32 milijonai gyventojų ir apie pusę milijono yra LGBT. Iš jų mes turime e, padėti tiems, visiems tiems žmonėms, kurie kenčia nuo persekiojimų ir kankinimų. Ačiū kolegai Veržyje. Dabar frakcijų vardu pasisakys pirmiausia EPP frakcijos vardu ponė Makovai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mane labai neramino tas statymas, pagal kurį bus baudžiama dėl homoseksualių santykių. Tai yra jau gandos teisės dalis ir bausmė gali būti ilgas kalėjimas. Tačiau šis naujas įstatymas dar labiau apsunkins padėtį. Gali būti netgi taikoma mirties bausmė, kai tuo tarpu bus apribota e, spaudos e, laisvo žodžio bausmė. Ir šalyje E, kur jau LGBT žmonės ir taip jau persakymai dar bus labiau kurstamas ba, tame baimės atmosfera, tai yra juk privatus reikalas, o žmonės, jūrin, o žmonės atsidurs pavojoje. Na ir tikrai bus žingsnis atgal Ugandai, jeigu, jeigu toks žingsnis, jeigu toks įstatymas bus patvirtintas ir neleiskime, kad taip įvyktų. Dėkoju kolegijai Makovai, pusantros mintis kolega Kešman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aišku, per pastarasis metus daug kas pasikeitė. E, lapkričio 23 dieną e, mūsų parlamente dar sėkiai buvo patvirtintas žmogaus teisų universalumo ir nepažydžimo klausimas ir mes palaikome LGBT žmonės. Taip pat mūsų parlamente mes skatiname e, skatinti tokius žmogus teisės klausimus, dėl kurių yra viskas aišku, dėl kurių nereikia dėrėtis ir turime nesitaiksyti diskriminavimui dėl seksualinės orientacijos ir panašiai. Mm, kai kurios šalis pasirinko bendradarbiavimą su mumis, partnerystę su mumis. Mes turime įvairių tarptautinių susitarimų, katonų susitarimą pavyzdžiui. Ir mes bandome paraginti šis šalis bendradarbiauti su mumis remiantis universaliais principais, dėl kurių nesiderama. Ir jeigu jos to nenori daryti, tai raginu komisiją ir tarybą imtis reikalingų bausmių nuobodų tam, kad būtų laikomasi tų principų, už kuriuos mes jaučiamės atsakingi. E, čia pagalvokime Afrikos, ES Afrikos strategiją, sudarome partnerystę, bet jos turi remtis nediskriminacija, be kita ko ko dėl socialinės orientacijos. Dar 30 sekundžių, ponė pirmininkė. Ne, kolonializmo praaiška yra ginti kitų teisės. Žmogaus teisės yra universalios, neginčiamos. Ir jeigu kažkieno žmogaus teisės, a, teisės yra pažeidžiamos, turime už tai ginti. Ne, neįmanoma juk plėtoti, skatinti homoseksualumo. Tas, kas teikia Afrikoje, kad vieną dieną pabus ir taps homoseksualu, yra išprotėjęs. Taigi tikrai raginantis visų būtinų žingsnių tam, kad būtų apgintos šių žmonių teisės. Dėkoju, kolega Kešmin. Aš gal ir per anksti mm, pradėjau jums duoti ženklą nei tą eilutę pažiūrėjau. Dabar kolegė Tain. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Junktinių tautų žmogaus teisų konvencija, ES konvencija dėl žmogaus teisų ir pagrindinių teisų apsaugos, taip pat ir ES hartija dėl pagrindinių teisų numato um, draudimą diskriminacijos dėl lytinės orientacijos. Ir ES įsipareigojusi ne tik savo teritorijoje ginti šias vertybės, bet taip pat ir santykiuose su trečiosiomis šalimis reikalauti, kad būtų gerbiamos tokios žmogaus teisės. Ypač tai pasakytina apie tokią šalį kaip Uganda, kuri palaiko ryšių su mumis ir kurią mes remiame per vystimosi fondą. Taigi jeigu um, trečiosios šalis nesilaiko mūsų numatytų taisyklių ir standartų, mes turėtumėm nutraukti paramą joms. Uganda turi suprasti, kad e, ji privalo taikyti su ES pasirašytą kotonų sustarimą, kuris numato santykių su AKR ir Karibų jūros regiono, e, regionu santykius. Mes e, jau kiek anksčiau esame e, atkreipę dėmesį į prastą situaciją Ugandoje, o ji dabar tik dar labiau um, pablogėjo. Aš pati e, šių metų gegužę protestavau prieš tokią praktiką Ugandoje ir tai um, nieko nepakeitė šalyje. Mes ir toliau turime reikalauti, kad būtų pagaliau panaikinta mirties bausmė už uh, seksualinę orientaciją. Dėkoju kolegai Tain. Toliau kolega Čarnecki vieną minutę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, E, pirmininkė, ponios ir ponai, šios diskusijos yra įdomios ir svarbios. Paminėsiu du dalykus. Pirmiausia, Uganda nėra kažkokia išskirtinė šalis regione, kuri vienintelė diskriminuoja. E, trys ketvirčiai maždaug Afrikos valstybių yra panašios. E, jose galioja labai griežtos taisyklės šiuo klausimu ir jos pasirenka diskriminuoti. Tai nėra tik Ugandos problema, viso kontinento problema. Tai yra ir Afrikos kultūros problema. Antras dalykas. Taip, Uganda nėra šalis, kuri geriausiai užtikrina žmogaus teisės Afrikoje. Bet tai yra tik tai e, viena dalis didžiulės problemos. Reikia apie tai kalbėti. Dėkoju, e, apmaudu, bet e, Obermeier nėra. Kita kalbėtoja bus ponė Kretu. Labai ačiū, pirmininkė. Mūsų rezoliucijoje kalbama apie labai rimtus žmogaus teisų pažeidinėjimus. E, Deja, yra visiškai įprasta, kad už homoseksualumą baudžiama, nes tik keliose Afrikos valstybėse tai yra legalu kitur. Žmonės nuteisiami kalėti iki gyvos, gyvos galvos arba miriop. Egzistuoja e, tam tikri juodieji e, sąrašai žmonių, kurie kaltinami uh, homoseksualu. Dabar e, Ugandoje e, raginami žmonės pakarti tuos asmenis. Mes savo rezoliuciją nenorime primesti kažkokių europiš, europietiškų vertybių, bet norime, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės. Išorės veiksmų tarnyba ir kitos institucijos turi imtis griežtesnių priemonių, kad užtikrintų, jog mūsų partneriai laikytųsi susitarimu. Ačiū kolegiai Kretų, kaip tik minutė, sekundė į sekundę laikėtės jums suteikto laiko ir dabar procedūra, prašau žodžio. Diskutat în această incintă despre Uganda și despre homosexualitate și în urmă... Ačiū pirmininkė, kalbėjome e, apie Ugandą ir homoseksualumo problemą prieš keletą mėnesių, tačiau niekas nepasikeitė. Kartais sakome, kad kai nėra e, žinių, tai yra gerai, bet kartais taip dėja nėra. Dėl Bahati įstatymo projekto nebuvo dar balsuota, bet jisai buvo ir neatsijimtas. Apie tai kalbėjome Teisės reikalų komitete. Nežiūrint viso tarptautinio spaudimo, e, teisės aktas e, tebėra pateiktas, niekas jo neatsijėmė. Ir tai yra labai rimta. Rimta yra tai, kad vyksta kampanija nukreipta prieš lesbietės ir gėjus. Ugandoje. Mes tikimės, kad e, vis tik tai nediskriminavimo principas galiausiai nugalės toje šalyje. Dėkuoju kolegai Predai ir e, prašau žodžio procedūros pabaigo kolega Higginsas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uganda vykdoma neapykantas e, Uganda prieš LGBT žmonės yra verčia pasipiktinti. Na, iš tikrųjų, ši kampanija yra homofoniška, reakcinga ir jie palaiko kai kurie asmenys ir žiniasklaida, jos tikslas yra vudyti homoseksualus LGBT žmonės. Ir dėl to šie žmonės gyvena baimė Ugandoje, nesaugiai. Ir kai kurie politikai taip pat pasinaudoja šio klausimu savo savo naudą ir siūlo netgi bausti mirties bausme homoseksualus. Ir noriu pagirti homoseksualų bendruomenę Ugandoje, kuri drąsiai kovojo už savo gyvybės ir už savo tapatybę. Homofobijos kampanijas kursto, skatina baimės, nežinia, e, iškreiptas ta informacija. Na, ir, ir Taigi mes turime paraginti, pademonstruoti solidarumą toms organizacijoms Ugandoje, kurios padeda e, LGBT žmonėms, palaiko juos e, jų kovoje už teisingumą ir palaiko jų teisę būti tokiais, kokiais jie yra. Ačiū. Ačiū kolega Higgins ir diskusijų pabaigoje steikiame žodį komisijos vardu pasisakyti komisijos nariui Piebalks. Pirmininkė, gerbiami nariai. E, įstatymo projektas pateiktas Ugandos parlamentui kelia rimtą susirūpinimą. E, lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų teisių apsauga ES yra prioritetas. Aš visiškai pritariu Europos parlamentui, kai jis reiškia susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Ugandoje ir e, kitose šalyse, kur priimti įstatymai nukreipti prieš LGBT žmonės arba kurie svarstomi. Komisija mano, kad homoseksualumo kriminalizavimas, kaip kad numatyta įstatymo projekte, prieštarauja įsipareigojimams pagal Junktinių tautų žmogaus teisų konvenciją. Uganda yra prisijungusi prie šios konvencijos ir turi laikyti savo įsipareigojimų. Įstatymų projektas prieštarauja ir jungtinių tautų deklaracijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. ES e, pirmininkaujantį valstybę ir misijos Ugandoje vadovas e, išreiškė susirūpinimą dėl šio dalyko keletą kartų bendraujant su uh, prezidentų, ministrų pirmininkų, užsienio ir teisingumo reikalų ministrais. Mes kalbame apie tai palaikydami dialogą, taip pat bendraudami su Gandos žmogaus teisų komisija. Laikraštis Rolling Stones e, spalio antrą dieną išspausdino sąrašą žmonių, pateikė jų nuotraukas, pavardės, adresus e, ir buvo teigiama, kad tie žmonės yra e, homoseksualus ir buvo raginami žmonės juos persekioti ir pakarti. Mes smerkėme tokį veiksmą. ES delegacija ir toliau stebi atidžiai padėti vietoje kartu su valstybių narių veikiančių Ugandoje misijomis. Kartu dirbame su kitomis šalimis, taip pat Norvegija, JAV ir su vyriausiojo žmogaus teisų komisaro tarnyba. Šis klausimas buvo taip pat keliamas techninėje žmogaus teisų grupėje. Mes e, raginame, kad Uganda e, imtųsi konkrečių veiksmų atvejai susijusiai su žmogaus teisės, ko, teisėmis komisija ir toliau išreikš reikš savo susirūpinimą dėl uh, E, šio įstatymo projekto ir kitų ketinimų persekioti LGBT žmonės Ugandoje. Mes kelsime šį klausimą bet kokią progą. Mes taip pat remsime žmogaus teisų organizacijas, kad jos siektų pakeisti požiūrį šalyje ir pagerinti teisinę padėtį LGBT žmonėms. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui Piebalgui. Iki diskusijų pabaigos laukiame šešių frakcijų rezoliucijų projektų. Diskusija baigta. Balsuosime po diskusijos kitų klausimų. Pabėgėliai iš Eritrijos.